E, kad e, ateityje būtent ta taisyklė būtų taikoma atitinkamuose parlamento komitetuose jų veikloje. Ponas Audy, sako pirmininkas, aš išgirdau jūsų pastabą, iš anksto jūsų mane buvote informavęs apie tai, kad e, šio darbo tvarkos taisyklių straipsnio <clears throat> nuostatų interpretavimas atgalinė tvarka nėra įmanomas. Ir dėja prašau jūsų e, supratimo dėl to, kad atitinkamų priimtų sprendimų remiantis šio straipsnių negalima pakeisti. Taip yra išaiškinusi mūsų, išaiškinusi Teisės reikalų tarnyba ir tikrai labai apgalėstaviu, tačiau čia nieko negalima padaryti. Yes. Pradėkime svarstyti pirmąjį šios dienos darbo tvarkės punktą, bendrasios diskusijos dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių. Išklausysime atitinkamą pranešimą dėl tarpinės Europos parlamento tarpinio prašymo e, dėl daugiametės finansinės programos nuo 2014-2020 metų. Prieš teikdama žodį pranešėjams noriu trumpai paminėti, kad per pastaruosius 6-7 mėnesius turėjau galimybės dalyvauti darybose kartu su mūsų vadinamosios kontaktinės grupės nariais. Dalyvavau parlamento darybose su, kitose, su kitomis institucijomis, taryba ir komisija, tiksliau dalyvau rengimėsi šioms daryboms ir norėčiau, naudodamasis progą, pabrėžti kontaktinės grupės <clears throat> puikius darbinius sugebėjimus, tai yra ponai Lamasiūras, Kalfinbegė ir Deganė, kurie parlamento vardu derasi bendrųjų reikalų taryboje. Taip pat šioje grupėje jos nariai yra biudžeto reikalų komiteto koordinatoriai. Turiu tikrai pasakyti, kad tai yra ypač kompetentingi ir kolegialus kolegos ir bendradarbiavimas vyksta labai puikiai, parlamentai atstovaujama tikrai pačiu aukščiausiu lygiu, nenuvertindamas kitų institucijų pastangų ir sugebėjimų galiu pasakyti, kad galime, noriu pasakyti, kad galime didžiuotis mūsų kolegų atliekamų darbų. Norėčiau Jums už tai nuoširdžiai padėkoti. Noriu pasveikinti mūsų diskusijose dalyvaujančius ponus Navrojanį Ševčiovičių ir Levandovskį. Tai reiškia, kad visų institucijų atstovai čia atstovauja, tų institucijų, kurioms turi būti atstovaujama. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį ponui Bilgiai, pranešėjų dėl daugiametės finansinės ataskaitos, po to abecelės tvarka kalbės ponas Kalfinas. Prašau. Pone pirmininkai, mėly kolegos, noriu dar e, šiek tiek patikslinti parlamento pirmininko e, sutiktą informaciją ponė Jensen taip pat dalyvauja darybų komandoje. Pirmininkas atsiprašo, tikrai ne iš blogos valios. Pamiršau paminėti ponas Jensen pavyzdį. Dėkoju ponui Belgiu už šį patikslinimą. Taip, ponė pirmininkė, biudžeto reikalų komiteto nariai nepraleidžia ne vienos smulkmenos. Noriu pradžioje pabrėžti jūsų pastangas kaip šio parlamento prezidento siekiant demokratizuoti ES politinius sprendimus, e, sprendimus skirius jūsų interviu, kurį davėte e, sekmadienį vakare, tačiau tai yra kitų diskusijų tema. Kolega Kalpinas ir aš patikime tarpinę, e, tarpinį pranešimą, jos siekiama pagreitinti procedūras daugmetės finansinės programos patvirtinimo, remiamės Šiūrė komiteto, kuriam atovau Jūta Hauk ir Salvadoras Garyga pranešėjas surinkta, sukaupta patirtimi. Noriu padėkoti ankstesniems ir dabar pirmininkaujančiai valstybei nariai, nes čia vyksta bandomasis projektas, kadangi prieš ir po bendrų reikalų tarybos posėdžių suteikiama atitinkama informacija, briefingas ir parlamento delegacija dalyvauja taip pat bendrų reikalų tarybos posėdėje. Dėl to tik tai stiprėja tarpusavio supratimas ir e, mes bandome, disku, bandome diskutuoti tarpusavėje remdamiesi turinio dalykais, o ne tam tikromis iš ankstinėmis nuostatomis, tačiau dėl to negalime būti tikri dėl būsimų rezultatų. Mes čia diskutuojame tam tikrą prasme apie magiškus skaičius, taip pat e, parengėme šį pranešimą remdamiesi dabartinėmis daugiametėmis finansinėmis programomis, analizuodami komisijos pateiktus pasiūlymus. Mums, e, aišku, skaičiai, tinkami skaičiai taip pat yra svarbus dalykai, kaip ir kiti turinio aspektai, biudžeto tvirtinimo procedūros lankstumas, Ir šiais laikais taip pat mums labai svarbu išlaikyti ES biudžeto e, vienalitiškumą, taip kaip numatyta sutartyse, e, kadangi kai kurios valstybės kalba apie tam tikrus magiškus skaičius ir e, kartu teigia, kad sanglaudos politika ir bendro žemės ūkio politika turi išlikti tokia, kaip buvo, visi kiti dalykai mums nerūpia. Aš manau, kad siekiant konsoliduoti biudžetą sudėtingų laikotarpių E, tokia pozicija nėra pati tinkamiausia. Tie, kurie neužtikrins ES biudžeto atitinkamo finansavimo, turi nusistatyti savo politinius prioritetus ir juos aiškiai įvardinti. Negalime leisti, kad tokios sėkmingos programos kaip Erasmus, kuris dalyvauja 2,5 milijonų studentų, gautų mažesnį finansavimą dėl to, kad būtų išlaika, išlaikomas dabartinis status quo anglos ir žemės ūkio politikos srityje. Negalime leisti 3 procentus skirti moksliniams tyrimams ir plėtrai, tačiau sumažinti horizontas 2020 programos finansavimą. Negalime teikti, kad Europa privalo e, atlikti naują vaidmenį išorės ir vystymus politikos srityje ir po to ne skiriami vystimosi politikai 0,7 procentus nuo BVP. Žinoma, siekiant konsoliduoti valstybių narių biudžetus, turime daug dėmesio skirti tinkamesnėms išlaidoms, tinkamesniam išlaidų administravimui ir tą mes galime padaryti pagerindami įvairių finansuojamų programų administravimą, tačiau tokios programos kaip Connecting Europe, mokymasis visą gyvenimą, neturi nukentėti nuo mūsų taupimo priemonių. Kalbant apie saveikumą ir jo poveikį, pirminį saveikumą tarp ES administracijų ir valstybių narių administracijų, pat reikia pasvarstyti galimybės lankščiau e, viską tvarkyti, nes valstybės narės jų diplomatinėse tarnybose e, dirba 25 tūkstančiai žmonių, biudžetas 7,5 milijardai eurų, tai yra 50 kartų daugiau nei 2012 metų Europos išos veiksmų tarnybos biudžetas. Taigi, e, norint e, sąžininkai ir garbingai viską įvardinti, reikia vardinti ir šios skaičius. Taigi, mes siekiame užsitikrinti atitinkamas sumas pagal Lisabono starties nuostatas, kurios viršė šiek tiek komisijos pasiūlymus. Tačiau, ponės ir ponai, taryba turi žinoti, kad jeigu nesusitarsime, to, tuomet e, vyria, aukščiausiosios 2012 metų ribos toliau iš 2013 e, metų ribos ir toliau bus išlaikytas finansavimo Čia tai mes siekiame susitarti dėl tinkamiausių skaičių, tam reikalingas lankstumas ir todėl mums reikalingi nuosavi ištekliai, apie kuriuos mūsų pranešime kalba Anė Jensen ir kolegos ir komisija, ačiū Dievui, pateikė pakankamai įdomų pasiūlymą dėl finansinių sandorių e, apmokestinimo įplaukų e, ir, ir e, siekiant sumažinti nacionalinių valstybių įmokas. Jeigu mes diskutuojame apie e, eurozoną, aš gavau šešias mintes, ponė pirmininkė, mes negalime <clears throat> perkelti šių sąnaudų į išorę, mes turime siekti konsoliduoti ES biudžetą, jeigu siekime, kad ES ateityje išliktų skaidri ir stipri, jeigu e, mes euro obligacijų nenorime numatyti ES biudžetą formuojant, tai aš nelabai suprantu tokios pozicijos, aš tikiuosi, kad darybos prasidės pakankamai greitai ir bus pasiekti tinkami rezultatai, tačiau tie rezultatai tikrai negali būti jų siekiama bet kokią kainą. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponė Beogė, pagėdaučiau kad jūs savo frakcijos nariams praneštumėte, kaip dosniai aš jums skiriau kalbėjimo laiką. Ačiū, ponė. Kalfinai, jums žodis. Uh, uh, Mišnas. Uh, Ačiū, pirmininkė, komisijos nariai. Ministrė, norėčiau Jums pasakyti, kad Europos parlamento pranešimas dėl daugiametinės finansinės programos viską labai aiškiai sako, nėra kokio nors paslėpto teksto ar minčių. Mūsų tikslas informuoti tarybą kadangi e, lapkričio pabaigoje sutiks valstybių ir vyriausybių vadovai. E, prieš pradedant e, ponui Van Rompoj konsultacijas su valstybės narėmis norėjome pasakyti, kokia yra parlamento pozicija dėl kitos daugiametės finansinės programos. Sutartis sako, kad va, Europos taryba gali priimti sprendimą tik tai, jeigu gaus Europos parlamento uh, E, pritarimą tam, kad palengvintume darybas taryboje ir kad iš anksto informuotume apie parlamento poziciją. Parengėme šį pranešimą ir manome, kad e, didelė dauguma šiandieną jam pritars. Pranešimas labai aiškus yra nuseklus ir sulaukė daug didelio pritarimo E, atspindi Europos parlamento poziciją dėl kitos daugiametės finansų e, programos. Mes dirbome e, surė komitete, ponas Biogės sakė, parlamentas yra patvirtinęs įvairias rezoliucijas ir mes taip pat pademonstravome, kad visos frakcijos sutarė dėl pagrindinių kito biudžeto principų. Uh, svarbiausias principas tai nėra buhalterija, tai yra priemonė skirta politiniams tikslams pasiekti, taikyti sutarties sąlygoms ir padaryti ES stiprią gyvybingą. Taip pat norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti komisijai, ypač vicepirmininkui Šefčevičiui, e, komisijos nariui Levandovskijui, Kiprui pirmininkaujančiam, kaip ir anksčiau pirmininkavusios šalis, Kipras e, siekia įtraukti parlamentą ir mes turime. Mhm E, labai galimybę aiškiai išsakyti savo nuomonę. Taip pat pirmininkė, parlamento pirmininkė, nuoširdžiai dėkoju Jums, dėkoju visiems, kurie dirbo šiuo klausimu, kadangi tai yra klausimas, kuris vienyje parlamentą ir stiprina mūsų balsą. Trumpai norėčiau paminėti keturis dalykus, kurie yra susijęs su biudžetu. Pirmasis dalykas - dydis. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas nėra pakankamas, kad būtų galima finansuoti visus ES nusistatytus politinius tikslus. Tai yra labai aišku. Turime e, žinoti, kad procedūra kitai daugiametiai finansiniai programai e, yra gyvenama labai sudėtingame kontekste, nes iškilęs yra pasitikėjimo klausimas. E, E, dėl galimybės išspręsti problemas ES taip pat e, būtinybė e, taupyti, mažinti išlaidas nacionalinių lygmenių. Bet taip pat reikia galvoti, kad ES biudžetas negali būti deficitinis. Dabar valstybės narės bando taupyti, kad kompensuotų pernelik didelės išlaidas ankstesiais metais, bet ES biudžetas negali būti tvarkomas panašiai. Mes Mm, turime viską subalansuoti ir mūsų biudžetas yra investicinis. Nacionaliniai biudžetai investuoti negali daug dėl tų suvaržymų kurie yra vykdomi. E, taip pat mes taikome įvairių sverto principą. Mes e, papildome valstybių narių e, investicijas. 94 procentai biudžeto grįžta į valstybės narės. Ir tai reiškia, mes užtikriname e, didelės, kelis ką didesnės investicijas. Jeigu e, mes sumažinsime biudžetą, tai reiškia, kad valstybėse narėse bus mažinamos investicijos į ekonomikos stigimą, į konkurencijos, konkurencingumo priemonių skatinimą. Vyriausybių atstovai turi žinoti, sako, kad e, piliečiai nenori, kad būtų didesnis ES biudžetas, bet mes turime jiems pasakyti, kad mūsų rinkėjai yra tie patys. Piliečiai iš ES institucijų ir nacionalinių institucijų tikisi, kad jos veiks vieningai ir pasiūlys mechanizmą, kuris e, leis išbristi iš. Uh, ekonominės krizės užtikrins augimą darbo vietas ir kad bus panaudotos visos priemonės nacionalinių ir ES lygmenių. Aš nenoriu priešinti nacionalinių ir ES institucijų šioje srityje. Mūsų interesai yra bendri, mes e, dirbame es piliečių labui. Jeigu kai kurios vyriausybės turi grįžti prie esminių klausimų, ar mums reikia daugiau Europos, ar galime ką nors geriau padaryti Europos lygmenių geriau negu nacionalinių lygmenių, ar mes galime tikrai e, nusistatyti bendrus tikslus, o mes e, esame pasirengę dirbti kartu, kad toms vyriausybėms būtų tai aišku. Ponas Biogė kalbėjo apie biudžeto lankstumą. Jeigu biudžetas e, yra labai suvaržytas, mes turime, gal, nebus galima dirbti lankščiai, mes norime turėti priemonių, kad leistų jos mums dirbti kaip galima lankščiau. Dabar biudžeto prioritetai ir prioritetai. E, galvojame apie tradicinės politikos kryptis, bet per ateinančius septynius metus Europos biudžetas taip pat turėtų skatinti augimą tikri, e, darbo vietų kūrimą visoje Europos Sąjungoje. Ir tai yra Europos biudžeto funkcija. Mes esame pasirengę atsižvelgti į visas mintis, kurios susijusios su veiksmingesniu ES lėšų panaudojimu. Bet mums reikia šio biudžeto, kad būtų galima kurti darbo vietas ir augimą, ypač e, galvojant apie jaunimo užimtumą. Europos komisijos pirmininkas e, Europos parlamente daug kartų kalbėjo apie jaunimo nedarbą. Galiausiai dėl procedūros. Noriu pasakyti dabar tai, ką esame sakę vadovybei daug kartų. E, mes galvojame apie dvi procedūras, galvodami apie daugia metą finansinę programą e, - pritarimo procedūrą ir bendro sprendimo procedūrą. Mes turime maždaug 70 dokumentų, kurie nustato e, teisinį pagrindą. Mes nenorime, kad taryba priimtų sprendimus už uždarų durų. Mes norime e, dėrėtis kartu su taryba ir matyti visus dokumentus, kurie yra susijęs su daugia metą finansavimo programa. Ačiū, ponė Kalfinai. Jums noriu pakartoti tą patį, ką sakiau ponui Bilgai dėl kalbėjimo laiko. Biudžeto komiteto pirmininkui, ponui Lamasiūrus, teikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, už tos draugiškus žodžius, kuriuos pasakėte mūsų delegacijos adresu. Papildant pranešėjus, norėčiau atkreipti dėmesį į du parlamentui svarbius aspektus. Pirmiausia, parlamentas ne pritars daugiametį finansinį programą, nepasiekus politinio sustarimo dėl išteklių, e, finansinių išteklių reformos, siekiant susitarti dėl pagrindinių principų, peržiūrint e, tikslimo mechanizmą, naujus nuosavus išteklius ir tvarkaraštį. Nuo šiol ne vienas demokratas negalės pritarti dabartinį ES biudžeto finansavimo sistemai, kadangi kai kurių E, valstybių narių pozicijos prieštarauja teisingumo principams, e, priimami sprendimai dėl ilgametės finansinės programos e, yra patvirtinami be politinių diskusijų ir įgyvendinami be jokios kontrolės, niekas nepaaiškina rinkėjams, kaip apskaičiuojamas nacionalinis įmokos prieš 18 mėnesių. Visi šie klausimai buvo laikomi utopiniais šiuo metu e, e, komisijai ir pirmikaučiam Kiprui reikia dėkoti už permainas, dėje rimta reforma kol kas dar neprasidėjo, tai tie reikės e, daug dar pastangų padėti, kad pasiektume bendro sutarimo dėl daugiametės nacinės programos sudarimo pagrindinių principų, tai yra svarbiausia parlamento pozicija, taip pat svarbu išlaikyti biudžeto vienalitiškumą Pastarę savaitę vadovų taryba suteikė įgaliojimus pirmininkui Van Romptojui, kad pastarasis pasiūlytų konkrečius sprendimus dėl eurozonos biudžeto. Pateiktų vadovų tarybai gruodžio mėnesį atitinkamus pasiūlymus. O atkreiptas dėmesys, kad e, tie pasiūlymai nieko bendro neturi su darybomis dėl ES biudžeto. Noriu pasakyti, kad mums E, e, mūsų vertinimu ši tema visiškai prieštarauja dabartiems diskusijoms. Mes kalbame apie tos pačius dalykus, tai yra apie išlaidas. Pagal šią idėją valstybės narės turėtų gauti papildomos paramos siekiant konsoliduoti savo biudžetą. <clears throat> Tai yra labai geri pasiūlymai. Tačiau mes kalbame apie tos pačius dalykus, e, tiek apie sąjungos fondų, tiek apie kitų fondų panaudojimus. Jeigu tie fondai bus finansuojami iš nacionalinių valstybių įmokų, akivaizdu, kad valstybės narės, kurios įmokės į e, šios fondus, bandys užšaldyti arba sumažinti savo įmokas į ES biudžetą. Ir e, jeigu bus bandoma nuosavus išteklius atinkamai finansuoti, tai vėl tai bus bandoma daryti iš ES biudžeto sąskaita. E, vienas dalykas turi būti aišku, kad atitinkami pasiūlymai neįsigalios nuo 13 metų sausio pirmos dienos, tačiau galiu įsivaizduoti, kad e, krizės akivaizda vadovų e, taryba <clears throat> dabar e, gali priimti sprendimus, kurie bus įgyvenim 2020 metų, tai reiškia po dviejų parlamento kadencijų. Taigi, Europos parlamentas negali pritarti daugiametiai finansiniai programai, jeigu negaus atitinkamų garantijų, kad visi ištekliai, visi fondai, e, kurie bus skiriami stiprinti ES solidarumui, stiprinti bus įtraukti ES biudžetą. Tai yra pagrindinis biudžeto vienaritiškumo saugumo principas gali ten būti numatomos įvairios papildomos priemonės, priedai ir taip toliau, tačiau mes negalime taikstyti su tuo, kad bendrijos e, biudžetas būtų paverstas tam tikrų istorinių e, monumentų, e, skiriant jam tik tai labai nedidelę išteklių procentinę dalį, o valstybių priimami sprendimai dėl finansinių lėšų panaudojimo būtų visiškai arba taptų visiškai nekontroliuojami parlamento institucijų. Ačiū, ponė Lamasūrų, tarybos vardu. Dabar kalbės ministras Mavrojanis. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Pone pirmininkė, gerbėmėjai parlamentarai. E, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė, pranešėjai, vicepirmininkė Šepčiovičiau, komisarė Levnovskiai, ponios ir ponai. Leiskite man pirmiausia padėkoti Jums už kvietimą dalyvauti šiuose svarbiose diskusijose. Visi mes puikiai suvokiame, kaip svarbu susitarti dėl teisingos daugiametės finansinės programos. Taryba skiria didžiulį dėmesį tam, kad šis sustarimas būtų pasiektas laiku. Jis suteiks ES galimybės veikti laiku ir vykdyti savo politikos priemonės. Laikas yra nepaprastai svarbus, tačiau kokybė nemažiau svarbi. Mes labai džiaugiamės, kad dėl šio klausimo glaudžiai bendradarbiaujame su Europos parlamentu. Aš esu labai dėkingas Alan Lamasur ir dviems pranešėjams Raimeriui Biogė ir Ivailio Kalfin už jų įsipareigojimą ir pasišventimą šiam dokumentui ir sieki pasiekti tokį sustarimą, kuris yra priimtinas visiems. Kipras, kaip pirmininkaujanti šalis, skiria labai daug dėmesio tam, kad nuolat vyktų susitikimai ir mes tokią politiką tęsime tol, kol bus pasiektas sustarimas. Norėčiau padėkoti Jean-Luc Dean ir Anne Jensen už jų darbą dėl įplaukų Kipras, kaip ir meninkaujantis šalis, taip pat bendradarbiauja su tarybos pirmininku bei vyriausybių atstovais. Per pastarosius keletą metų ES ir jos valstybės narės ėmėsi labai svarbių žingsnių reaguodamos į ekonominės ir finansų krizės iššūkius. Žvelgiant į ateitį, naujoji daugiametė finansinė programa turi užtikrinti, kad ES biudžetas padėtų ES įveikti krizę tvariu būdu. Visi mes sutarėme, kad ES biudžetas turi tapti katalizatoriumi visoje Europoje, kuriant darbo vietas ir skatinant ekonomiką, taip pat investuojant į žmogiškąjį kapitalą. Kalbant apie daugiamatę finansinę programą, išlaidos turi būti mobilizuotos tam, kad būtų skirta parama augimui darbo vietoms, konkurencingumui ir užimtumui, atsižvelgiant į strategiją Europą 2020. Mes taip pat suprantame, kokie suvaržymai mus šiuo metu riboja. Fiskalinės drausmės metais labai svarbu užtikrinti, kad būsimoji finansinė programa atspindėtų valstybių narių konsolidavimo pastangas suvaldyti deficitą. Turime pasirūpinti, kad kiekvienas išleistas euras atneštų pridėtinės vertės. Ir ypatingas dėmesys naujoje programoje yra skirtas išlaidų kokybei. Darbas vyksta, nauja dėrybų schema yra taikoma, mes ją pristatėme rugsėjo mėnesį, vyksta neformalios diskusijos. Praėjusią savaitę Luksemburgė bendrųjų reikalų tarybos rėmose vyko konsultacijos. Ir mes esame labai dėkingi už išreikštą nuomonę. Šią savaitę mes pateiksime naują dėrybų schemos versiją. Ir mes pateiksime naujus skaičius, kuriais remiantis bus galima svarstyti naujus pasiūlymus. Dėl nuo savų išteklių. Pirmininkaujantis šalis vakar paskelbė darbo dokumentą, kuris paskatins diskusijas dėl įten jautraus korekcijų klausimo. Žinoma, diskusijos taryboje tęsiasi ir šiuo metu dėje negaliu Jums pristatyti aiškios pozicijos dėl dėrybo, dėl to, kaip pasisuks dėrybos dėl DFP ir nuo savų išteklių. Kipras, kaip ir meninkaujantis šalis, yra įsitikinęs, kad kartu su Europos parlamentu mes galėsime pristatyti aiškesnius mūsų sustarimo parametrus. Europos vadovų tarybos pirmininkas, kaip žinia, sužaukė ypatingą vadovų tarybos sustikimą lapkričio 22-23 dienomis ir paskelbė, kad yra pasiruošęs pailginti susitikimą, jeigu iškils tokia būtinybė. Kipras, kaip ir meninkaujantis šalis, pritarė tokiai iniciatyvai ir ketina ir toliau intensyviai bendradarbiauti su visomis valstybėmis narėmis iki susitikimo lapkričio mėnesį. Pone pirmininkė, ponius ir ponai, mes atidžiai sekame jūsų diskusijas dėl Raimer Bioge parengto e, pranešimo. E, dėl kurio jūs balsuosite šiek tiek vėliau. Aš norėčiau padėkoti jiems už jų atliktą darbą, rengiant šiuos pranešimus. Juose yra labai daug svarbių elementų, į kuriuos valstybės narės norėtume, kad atkreiptų dėmesį. Dėl nusavų išteklių dėkojame ponui Dehan ir poniai Jensen. Dėkoju jiems už puikų darbą ir puikų bendradarbiavimą. Mes tikimės, kad šis darbas tęsis ir ateityje. Aš tikiuosi, kad su biudžeto komiteto pirmininku ponu Lemasur mes bendradarbiausime ir toliau. E, Naudodamas iš čia galimybę norėčiau Jums asmeniškai, ponė pirmininkė Šulcai, padėkoti už Jūsų asmeninį dalyvavimą ir Jūsų asmeninę pagalbą ir Jūsų stiprų įsipareigojimą užtikrinti ES tokį svarbų instrumentą, kuris pasieks mums, padės mums siekti mūsų ambicijų, kurti darbo vietas ir užtikrinti ateitį kitoms kartoms. Mes siekiame geriausio rezultato dėl daugiametės finansinės programos. Tai nėra vien tik Kipro siekis, tai yra bendras mūsų siekis į kurį yra įsitraukęs tiek Europos parlamentas, tiek komisija, tiek Europos vadovų taryba. Po to, kai ES buvo paskirta Nobelio premija, mes turime pademonstruoti savo piliečiams, kad esame pasirengę susivienyti, tvirtindami tokį svarbų europinį projektą ir kad darome viską, kad ES taptų svarbi, darome viską, kad Europ... įrodytume, kad Europa yra sprendimo dalis ir kad Europa gali užtikrinti piliečiams geresnę ateitį. Aš su nekantrumu lauksiu jūsų nuomonių šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū panu Mavrajaniui. Žodis steikiamas komisijos pirmininko pavaduotojai, panas Ševčiovičius. Labai ačiū pirmininkė. E, gerbėmėjai nariai. Pirmiausiai norėčiau sureaguoti į Europos parlamento pranešimą laikinai dėl kitos daugiametės finansinės programos. Manau, kad šis pasiūlymas yra a, e, tikriausiai pats svarbiausias klausimas komisijos tarybos ir Europos parlamento e, darbos varkė per šią kadenciją. Sprendimas dėl a, daugiametės finans, finansinės programos e, pasiūs signalą, kad mes galime įgyventinti e, strategiją Europą 2020, jeigu turėsime pakankamai ir išteklių finansuoti savo bendrai politikai ir jei kad galėsime vaidinti svarbu vaidmenį tarptautinėje arenoje. Mes taip pat visi suprantame, kad pirmą kartą daugiametė finansinė programa e, yra kuriama pagal naują sutartį. Mes su Janušu labai palaikome mintį, kad parlamentas turi pasinaudoti visomis teisėmis. E, noriu padėkoti Kiprui e, Danijai, kaip pirmininkavus ir pirmininkaujančiai šaliai, kad užmesgė labai gerus ryšius su parlamento darybininkų komanda ir komisija. Pasakysiu, kad neformalus keitimasis nuomonėmis per e, paskutinę tarybą, prieš paskutinę tarybą buvo labai naudingas. Kaip žinia, ta bendraujų reikalų taryba e, labai e, didelį dėmesį skiria daugiametai finansų programai. Buvo e, E, ginama komisijos pozicija, taip pat pasisakom už parlamento aktyvų vaidmenį. Mes jūsų tarpinį pranešimą labai gerai išanalizavome ir remiame jūsų takoskiros e, linijas. Tai yra investicinis biudžetas ir manau, kad turime kartoti šį signalą e, labai dažnai, kadangi tai yra signalas, kurį kartais pamirštame darybų metu arba diskusijose apie Europą. E, mes turime labai tvirtą argumentą savo pusėje. Jeigu vadovų taryba pripažįsta, kad ES e, biudžetas e, yra kaip katalizatorius apie tai buvo sakoma e, augimo ir darbo vietų sutartyje patvirtintoje birželio mėnesį. E, komisijai yra pateikta kelias klausimų dėl biudžeto, pirmiausia dėl apimties. Mes esame įsitikinę, kad mūsų pasiūlymas dėl 1,08 procentų bei NP atitinka e, neblogą biudžetą ir e, subalansuota leistų mums e, finansuoti bendrą žemės ūkio politiką, sanglaudos politiką ir e, strategijos Europa 2020 prioritetus. Mes labai vertiname akcentą parlamento dėl e, geresnio es lėšų panaudojimo. Mes e, su es lėšomis norėtume užsitikrinti kokybinį šuolį naudojant tas lėšas ir kuriant papildomą europinę vertę. Norime uh, užtikrinti didesnį supaprastinimą ir geresnį veiksmingumą. Dėl makroekonominių sąlygų taikymo. E, matau, kad e, pranešime išreiškimas prieštarimas komisijos pasiūlymui. Noriu pabrėžti, kad komisijos pasiūlymas e, pateiktas ne kaip kažkokia baudžiamoji priemonė, bet kaip priemonė, kuri paskatintų reformas ir užtikrintų geresnį įsisavinimo pajėgumą. Mes nenorime bausti valstybių narių, kurioms reikia daugiausiai finansinės paramos, bet užtikrinti, kad e, lėšas, kurių neturime daug, leistų išspręsti e, problemas, kurios nustatytos konkrečiose valstybėms skirtose rekomendacijose. Dėl administracinių išlaidų 5 procentų sumažinimas darbuotojams, manau, kad yra labai rimtas pokytis, galvant apie krizė tai yra labai svarbus dalykas ir tiek institucijos, tiek agentūros turi prisidėti. Aš žinau, kad daugelis iš čia esančių es, yra įsitikinę, kad iki metų pabaigos reikia susitarti, kad galėtume ir toliau po 14 metų sausio pirmos galėtume veiksmingai naudoti lėšas. Ačiū. Levandovski. Žodžius teikimas komisijos nariui Levandovskiui. Pirmininkė, gerbiami nariai, ministrė, aš pratęsiu kolegų mintis ir pradėsiu nuo nuosavų išteklių. Iškart norėčiau padėkoti Europos parlamentui, kad suteikė poslinkį reformoms, diskusijoms. E, žinome, kad anksčiau pastangos greitai baigdavosi nesėkmingai, Parlamentas po to e, patvirtino rezoliuciją ir asmeniškai Alanas Lamasūras e, bandė E, pratęsti diskusijas dėl e, reformų ir manau, kad jis buvo vienas iš stipriausių, e, stipriausiai pasakysiu už reformas pajamų srityje. Jūs siunčiate labai stiprų signalą, jūs taip pat kalbėjote, kalbate apie biudžeto vieningumą. Kalbama, galima kalbėti apie tai iš įvairių pozicijų, bet reikia uh, E, suvokti, kad pajamos išlaidos papildo vienos e, kitą ES biudžete, taip ir turi būti ir jos neturėtų prieštarauti vienos kitoms. Mes e, sutinkame su tuo, kad dabartinė sistema yra neveiksmingai, kad reikia ją keisti. Tikriausiai svarbu žinoti, kad komisija šiandien priemė sprendimą e, leisti e, glaudesnį bendradarbiavimą dėl finansinių sandorių mokesčių. Matote, kad jau pradėjo veikti e, žaidimas ir mes galvojame taip pat, kaip įdėkti sistemą, kuri pakeistų dabartį dabartinę statistinę PVM dydžio apskaičiavimo sistemą. Svarbiausias dalykas - žinoti, ko jūs norite ir kaip pavyzdžiui mes girdime iš e, Londono, kad reikia e, skaidresnės, paprastesnės e, pajamų sistemos. Taigi dabar matome labai skaidrę metinių korekcijų sistemą, kur yra teisinga visiems. Keletas pastebėjimų dėl horizontalių klausimų. Pirmiausiai lankstumas. Taip, jeigu yra suvaržymai, daugiau suvaržymų, tai mums reikia daugiau ir lankstumo. Tai yra aišku ir lengva e, tokiu būdu bus e, sureaguoti nenumatytus įvykius. Mūsų lankstumo paketas e, numatytas didesnis ir jūsų tarpinėme pranešime taip pat atsispindi labai aiškus signalas. Taip pat norėčiau pakalbėti apie maržos nenumatytiems atvejams. Keletų atvejų tai buvo, ji buvo labai naudinga E, dabar pagal dabartinę finansų sistemą ekonomikos, pavyzdžiui, atgavimo planą buvo galima įgyventinti pasitelkus šią maržą nenumatytiems įvykiams. Bet mes dirbame pagal e, teisę sistemą, kuri atsirado per dabartinį finansinį laikotarpį. Ir mes esame atviri dėl to, kaip reikėtų numatyti pakankamai gerą lankstumą 14-20 metų biudžete dėl taip e, vadinamų plataus masto projektų sprendimas įrašyti Galilėjo, bet e, GMS ir ITER atskirti e, buvo priimtas, galvant apie tokius didelius sprendimus, bet galvo, taip pat yra galvojama, kaip rasti finansavimą tiems projektams mes galvojame panašiai kaip ir jūs. Mes taip pat uh, galvojame apie uh, E, tuos, e, tas kategorijos, kurios vadinasi, e, dar yra likviduotinos, dar turi būti finansuojamos arba resta likvidė. Kitaip tariant, tai yra nepadengti įsipareigojimai. Tai atsispindi, turi atsispindėti metiniuose biudžetuose ir nebūtų, nebūti kažkaip dirbtinai sprendžiami. Kitas klausimas e, - supaprastinimas. Visuotinai prašoma supaprastinti procedūras iš visur, iš ES girdime šį prašymą ir mes esame pasirengę tą padaryti. E, rengiamas naujas finansinis reglamentas. Inge Greslė buvo labai e, tvirta darybininkė, ji labai e, E, daug dirbo su paprasnimo srityje, siekė to, dabar mes e, pasiekėme antrą etapą ir e, matome, kad yra 57 programos, mes turime pasižiūrėti, kas priklauso atskiriems sektoriams ir turime nesušvelninti su paprastinimo principų, kurie atsispindi finansavimo reglamente. Aš tikiuosi, kad mes ES E, tikrai e, galėsime pasiūlyti Europai gerą 14-20 metų biudžetą ir galėsime numatyti, e, kokios bus investicijos per ateinančius septynerius metus. Ačiū. Ačiū komisijos nariu Lewandowskiui. Pradėsime diskusijas, steikiant žodį komitetų pranešėjams po vieną minutę kalbėti. Aš prašau jūsų, nepamėginkite per tą minutę viso biudžeto aspektų išnagrinėti, to jums nepavyks padaryti ir vertėjams darbą apsunkinsite, taigi susikoncentruokite ties svarbiausiais jūsų komitetams dalykais. Pirmoji pradės Gena, kur labai patikus kolegai visą laiką kalba trumpai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. daugiametė finansinė programa skirta keliems metams remiantis informaciją, kurią gavome iš tarybos, nesame labai džiugiai nusiteikę, nes numatyta nemažai finansinių karpimo pribojimų atsižvelgiant į pablogėjusią valstybių narių finansinę padėtį, ekonominę krizę, tačiau Daugiametė finansinė programa gali būti labai naudinga tokioms programos įgyveninant kaip Global Europe, įvairiems e, išorės projektams. ES ir toliau privalo prisimti savo atsakomybę tarptautiniu mastu, taip pat e, privalo reaguoti į nenumatytus įvykius. Todėl e, ji privalo pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis siekiant įgyvendinti projektus, kurie yra svarbus atskiroms valstybėms narėms, pavyzdžiui, toms, kuriuose siekiama įtvirtinti demokratiją, taigi ES privalo pasinaudoti arba panaudoti daugiametės finansinės programos lėšas remdamasi parlamento pasiūlymais. Mes tą siekiame pabrėžti. Tarybos pagėdavimai šiuo metu mums nėra primtini, kalbant apie ES politiką. Manau, kad taryba šių problemų, kurias įvardėjau, ne e, mato. Ponas Giornsas, vystymas komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinė situacija kyla e, grėsmė, kad ES apskritai gali nustoti vystytis e, bendrai. <clears throat> Todėl mes e, tai atkreipiame valstybių narių vyriausybių dėmesį, kad pastarosios nepamirštų vystamosios pagalbos biudžeto šios atingų laikotarpių, kad toliau būtų vykdomos humanitarnės pagalbos misijos, būtų bendarbiaujama šios rytyje, kadangi čia ES viso pasaulio mastu veikia veiksmingiausiai. ES privalo likti inkaru tiems, kurie nesugeba patys spręsti savo problemų. Todėl, kalbant apie pokyčių, darbo atvarkę Mes e, privalome ir toliau siekti įgyveninti savo anksčiau priimtus įsipareigojimus ir vadovautis atitinkamų deklaracijų nuostatomis. Tarptautinis prekybos komiteto vardu ponas Kamalis kalbėjo. Much, so, here... Ačiū, ponė pirmininkė. Taigi vyriausybės visoje ES turi susiveršti diržus. Jie mažina e, skolą ir deficitą E, tačiau dabar mes skiriame daugiau pinigų, kad ta skola didėtų. Ir švaistome lėšas vietoj to, kad geriau panaudotume asignavimus. Taigi mes skatiname tai, kad būtų geriau panaudotos galimybės ir kad mažos vidutinio dydžio įmonės galėtų pasinaudoti tomis galimybėmis. Mes norime, kad kitos šalis galėtų įeiti į mūsų rinką ir su, sumažintų jų pačių priklausomybę. Aš manau, kad mes turime prisiminti tai, kad išlaidos yra tik dalis paveikslo. Kaip grįžti prie augimo? Užduokime savo klausimą, kiek stambių ES įmonių, kurios konkuruoja pasauliniu mastu, buvo sukurta per pastarosius 20 metų. Kur yra Europos Google ir Facebook's? Mes turime skatinti verslininkus ir užtikrinti augimą bei klėstėjimą. Ačiū. Kolegė Mulda. Ačiū, pana Kalnolį, kolega Mulderis, biudžeto kontrolės komiteto vardu kalbės. Ačiū, pirmininkė. Biudžeto kontrolės komiteto vardu noriu pasakyti, kad mums svarbiausia, kad pinigai būtų tinkamai panaudojami. O tai reiškia, jog tikimės, kad audito rūmai <clears throat> pateiks kažkada ir e, teigiamą ES biudžeto lėšų panaudojimo įvertinimo, o ne neigiamą taip, kaip šiais metais yra. Nes valstybėse narėse kažkas galų galia turi prisimti atsakomybę už panaudotas ES lėšas. Šiandien bus patvirtinta nauja biudžeto sandara ir e, bus sukurtas naujas pagrindas <clears throat> įvertinti ES valstybės narėse panaudotams ES biudžeto lėšoms. Reikia pasitelkti tinkamus principus ir skatinti valstybės narės tą daryti. Pone Beres. Ačiū, ponas pirmininkės. Uh, uh, E, solidarumas tai yra tai, kas išgelbėjo ES ir už ką jai buvo suteikta Nobelio premija. Jeigu mes netaikysime solidarumo principo, neišgyvensime. E, matome, kaip keičiasi nacionaliniai biudžetai, e, kaip yra mažinami. Ir e, dabar ES valstybės narės nori, kad ES biudžetas mažėtų dar greičiau negu valstybių narių biudžetai. TVF mums sako, kad mūsų taupimo politika nėra produktyvi. Kasdien mes prašome valstybių narių gyvendinti struktūrinės reformas. Pirmoji struktūrinė reforma E, turi būti investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Mūsų didžiausias turtas yra mūsų vyrų ir moterų e, įgūdžiai, jų išsilavinimo kokybė. Mes e, turėtume dabar galvoti, kaip mes gyvensime socialinę politiką. Turi būti uh, jeigu mes e, skirsime mažiau kaip 25 procentus išlaidų socialiniams reikmės, socialiniam e, fondui, mes negalėsime pageisti nieko. Mes turime padėti vargingiausiams gyventojams, taip pat tiems, kurie nukentėjo nuo globalizacijos. Pramonės energetikos komiteto vardu ponė Herco kalbės, ponė pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos. Dabar Svarbu pakeisti mūsų vykdomą politiką, pademonstruoti vienybę, sukurti bendrasias ekonomikos augimo sąlygas ir struktūras, kurias pasitelkus ekonomikai imtų judėti į priekį. Mums reikalinga stipri bendroji rinka, rimti žingsniai, kurie žengdami atgautume piliečių pasitikėjimą, būdama įtre komiteto nare, noriu pabrėžti, kad siekiant ekonomikos augimo, būtina investuoti, būtina įgyvendinti taip pat pramonės politikos priemonės, todėl negalime kanibalistinius metodus pasitelkę finansuoti tokius projektus kaip Galilėja. Mums reikia nuo savo išteklių, mums reikia Connecting Europe, reikia <clears throat> kitų programų, reikia kurti darbo vietas jauniems verslininkams, apskritai jaunimui. Manau, kad e, tai, e, kad praradome e, ištisą jaunąją kartą, laikytina didžiausia ekonomikos krizės padaryta žala. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponė Hercog. To paties komiteto vardu kalbės ponė Matijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Imko komitete mes Siekime, kad e, daugiametėje finansinėje programoje nebūtų pamirštos tokios rytis kaip aplinkosauga. Atrodo, kad šiuo metu taip yra siekime, kad 25 e, procentai ir daugiau lėšų būtų išleidžiama iš ES. Tai daugiametis naisės programos biudžeto kovai su klimato kaita, rūšių įvairovė išsaugoti, tai yra LIFE programos finansavimui, taip pat padidintas kovos su gaivalinėmis nelaimėmis finansavimas. Daugiametėje finansinėje e, programoje svarbu numatyti taip pat ir e, politinius prioritetus. Ar mes ir toliau ketiname vien taupyti, ar ketiname taip pat vykdyti ir solidarumo politiką, ar norime siekti pažangos ir norime tupėti vietoje. Negalime toliau tęsti dabartinės politikos. Norime, kad Europa siektų pažangos. Ačiū ponė Matijas. Dabar transporto komiteto vardu kalbės ponas Simpsonas. You, Ačiū pirmininkė. Šiandien kalbu transporto ir turizmo komiteto vardu. Aš susitelksiu į jūsų, pono pirmininkė, patarimą dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, mes turime skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Tai yra ES atsigavimo pagrindas ir ES 2020 strategijos vizija. Ir transportas gali būti labai svarbus siekiant šių tikslų. Mes džiaugiamės komisijos pasiūlymų dėl Connecting Europe Facility. Tai yra priemonė, kuri užtikrins pasienio transporto infrastruktūrą. Kiekvienas transporto ministras, kurį tenka sutikti, e, siekia, kad e, būtų kuriama transporto infrastruktūra jų valstybėse narėse, tačiau ne visuomet vyksta susikalbėjimas tarp transporto ministrų ir finansų ministrų. E, pone pirmininkė, aš tiesiog noriu pakartoti, kad komisijos pasiūlymą transporto ir turizmo komitetas labai šiltai sveikina. Ačiū. Dabar ponas e, Kovačiavas regioninės pietos komiteto vardu. Regionalinė komisija na našė parlament priesta. E, kolegos, regioninės plėtros komitetas nori apginti sanglaudos politiką. Skaičiai turi būti tokie patys bent jau kaip ir 2007-2013 metų laiku. Tai yra minimalus finansavimo lygis. Ir mes, Europos parlamentas, neturimėtume sutikti būsimosiuose darybose dėl jokio žemesnio lygmens. Mes turime investuoti į priemonės, kurios prisidėtų prie augimo ir regionų plėtros taip pat prie naujų darbo vietų kūrimo. Iš kairiosios ir centro pusės mes girdime apie tai, kad reikia daugiau Europos. Tačiau nebūkime dviveidžiai. Kai kurių valstybių narių vadovai jau derasi dėl to, kad finansavimas būtų sumažintas. Bet nepamirškime tikslų, kurie yra suformuluoti strategijoje Europa 2020. Aš skatinu ir raginu jūs, kolegos, pritarti rezoliucijai dėl DFP. Ačiū. E, noriu jūsų paklausti, ponė Konsai, pagal mėlynosios kartelės sistemą. Prašom. Regionės plėtros komiteto vardu aš noriu kai ko paklausti. Jūs e, pažiūrėkite, kas vyksta Italijoje, Graikijoje, Portugalijoje. Bet kas vyksta e, neturtingose turtingesnių šalių e, regionuose, pavyzdžiui, Velse arba rytinėje Suomijoje. Ką reikia daryti ten? Sure, uh, very... Nežinau, kolega, ar visiškai gerai supratau jūsų klausimą, tačiau žvelgiant iš sanglaudos politikos pusės, lėšos, šios lėšos yra skiriamos tiems, kas gauna tą paramą. Taigi aš manau, kad abi pusės turi turėti prieigą prie šių solidarumo priemonių. Bet tos šalis, kurios labiau prisideda prie Europos biudžeto, taip pat turi turėti galimybę pasinaudoti tomis lėšomis. Mes turime tai pristatyti tinkamai ES piliečiams, mokesčių mokėtojams, kad jie žinotų, kad jie nėra sangaudos politikos laimėtojai ar pralaimėtojai. Visi mūsų žemynė gyvenantis žmonės turėtų jaustis um, gavę naudos iš šios politikos. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. E, dabar vienas žodis ponui Dekastro, kuris atstovauja Žemės ūkio komitetui. Pirminkė, e, komisarai, ponės ir ponai, aš esu pranešėjęs e, Žemės ūkio komitete dėl tarpinio pranešimo E, jis e, pareikalavo šis komitetas, kad būtų išalytas e, biudžetas bendrai žemės ūkio politikai. Tai yra daugumos politika. Dabar mes pasiekime tokį labai jautrą darybų etapą. Norėčiau padėkoti abiems kolegams Kalfinui ir Biogė, jie atliko puikų darbą. Mes dabar užtikriname tvirtą darybinę poziciją ir parlamentas remia ją. Ja, norėčiau pabrėžti, kad E, jeigu bus e, sumažintas bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas, bus labai sudėtinga sutarti dėl e, to, kaip turėtų vykti toliau reformos. Visi žemės ūkio komiteto nariai sakė, kad mes nenorime, kad būtų dėl reformos galtinai balsuojama, kol nebus aišku dėl biudžeto. O biudžetas turi atitikti iššūkius, su kuriais turs ateityje žemės ūkis. Ponas Ferreira dabar prašom. Dėkui pirmininkė. Pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos 14-20 metams e, bus mažesnis realiais terminais lyginant su dabartinė programa. Ir mes neužtikrinsime geresnės ekonominės socialinės e, sanglaudos atvirkščiai. Uh, E, taryba e, reikalauja e, didelių mažinimų finansavimo, kad sutiktų su pasiūlymu 6,685 milijardai eurų numatyti žuvininkystės sektoriui, konkrečiai žuvininkystės jūrų reikalų. Uh, uh, fondui tai reiškia 955 e, milijonai eurų per metus, bet tai bus mažiau negu kad 13 metais pagal dabartinę daugiametę finansavimo programą. Ir e, tos lėšos, kurios siūlomos, tikrai bus mažesnės negu 13 metais dabartinė daugiametė finansavimo programa yra nepakankama, bet pasiūlymas dėl kitos yra dar prastesnis. E, nebus pakankamai lėšų ir kitiems e, tikslams. Dėl to mes e, manome, kad reikia atmesti pranešimą. Ponas Liukegard, švietimo komiteto vardu ir kultūros komiteto vardu. Mes turime remti jaunimą, švietimo ir kultūros sektorių. Laikas nuo laiko konstatuodavome, kad komisija ir už šios klausimus atsakingas jos narys teikia pakankamai plačių žmonių pasiūlymų šiose sritise, tuo džiaugiamės, ypač švietimo, jaunimo reikalų ir sporto sritise, kurios labiausiai kenčia daug nuo laikotarpių, yra numatoma didinti finansavimą. To džiaugiamės, tačiau noriu kreiptis taip pat ir į valstybės narės, kurios teigiamai vertino komisijos pasiūlymą. Tačiau dar neaišku, kaip jį įvertins finansų ministrai. Taigi turime laukti dėrybų eigos. Ačiū ponai Lovertui, ponai Rodberint kalbės. Ačiū ponai pirmininkė, mėly kolegos. Man dažnai susidaro įspūdis klausantis valstybių narių, kad e, jos man primena varaną, kurio liežuvis yra dvi dalis e, suskylęs, sus, sus, susiskaidytas. Nes jos siekia dviejų tikslų. Jos e, nori pritarti ir mūsų prioritetams bei tikslams, aš jau noriu suteikti tiems tikslams įgyveninti tinkamo personalo. Kalbant, klausantis kolegų pasisakymą apie kultūros politiką, mokslinius tyrimus, socialinę politiką, regioninę plėtrą, tai yra labai svarbios, svarbus sektoriai visoms valstybėms narėms ir jų regionams. Tačiau valstybės narės nieko nedaro kad imtųsi atitinkamų veiksmų užtikrinančių, jog ta politika būtų realiai įgyvendinama, kad būtų projektai įgyvendinami, kad būtų pakankamai aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurie dirbtų šiose sritise, kad jie stovautų ES įvairiems regionams, mokėtų pakankamai e, kalbų, kad geografinė pusiausvėra būtų užtikrinta, o valstybės narės šiuose sritise nori taupyti. Jeigu mes norime siekti tinkamos daugiametės finansinės programos, tai privalome pasirūpinti tuo, kad Europos komisijos pasiūlymas dėl darbuotojų statuto būtų patvirtintas tam, kad būtų sudarytas tinkamos sąlygos numatytiems darbams įgyveninti. Ačiū poniai Rodberin, kadangi nėra ponios Holmeier, tai suteiksiu žodį konstitucijos Konstitucijų reikalų komiteto vardu kalbėti ponui Traškovskis. Mes turime išlaikyti spaudimą, turime sutarti dėl daugiametės finansinės programos. Negalime spręsti krizės padarinių, jeigu neužtikrinsime augimo. Europoje svarbiausia gyventi svarbiausius dalykus. Mes negalime sukurti daugiau Europos, jeigu savo ambicijų nefinansuosime atitinkamai. Uh, Mes taip pat turime gyventi savo siekius ir ambicijas su vienu vieningu biudžetu tam, kad išsaugotume parlamento prerogatyvas ir užtikrintume viso proceso demokratinę patikrą priežiūrą. Alanas Lamasiūras sakė, kad mums nereikia išradinėti dviračio, mes turime pasisakyti už ambicingą daugiametę finansų programą, bet nepadarysime to E, veiksminga, jeigu dar galvosime apie naujus biudžetus ir naujas institucijas. Mes tik tai suskaidysime labiau ES tokiu būdu. Dėkoju. Dabar ponė Ziuber, kalbės, kuri kalbės moterų reikalų lyčių lygybės e, komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo diskusijose komitete mes pasiekėme vieningos išvados, kad dabartinis pasiūlymas dėl DFP neatspindi, kaip svarbu yra didinti investicijas į lyčių lygybę ir moterų teisės. Tai neužtikrina to, kad krizės metais menkėja ir socialinės teisės. Visą tai yra neprimtina. Mes reikalaujame skirti daugiau lėšų tokioms programoms kaip, pavyzdžiui, DAFNE. Taip pat reikia daugiau lėšų programoms skirtoms teisėms bei pilietybės aspektams, taip pat daugiau lėšų lyčių lygybės institutui bei kitoms institucijoms dirbančiams labai svarbu darbą šioje reikšmingoje srityje. Moterų lygybės ir srityje pasiūlymas mažinti išlaidas siekia 37 procentus. Tai iš tiesų padarys neigiamą poveikį dabartiniai ES vykdomai politikai. Ačiū. Yra e, klausimas, bet manau, kad jis yra skirtas anksčiau kalbėjusiems, taigi geriau gal judėkime toliau. Dabar frakcijų vardu pasakys ponas Garega Polėdo EPP vardu. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Manau, kad neteisinga, jog visi kaltina Europos parlamentą, kad jisai e, skundži, kad reikalauja padidinti išlaidas. Mes šiuose diskusijose kalbam apie politinius dalykus, kalbame apie išlaidas, apie politinius tikslus. E, ir e, mes e, galvojame apie ES e, lėšas, kurios leisto mums finansuoti ES įvairias politinės tikslus atrimiausiais metais, kuriuos esame apsibrėžę. Jos atsispindi, mūsų tikslai atsispindi strategija Europa 2020 pavyzdžiui ir uh, E, man visai įprastai atrodo, kad mes e, bandame tarsi pakoreguoti savo prioritetus, atsižvelgdami į negausius finansinius išteklius. Mes Europą išgyvename gilę finansų krizę, tačiau neturėtume savo statyti kliūčių ir uh, galvoti, kaip pasiekti savo tikslus su bendru, bendra priemonė. Taip, taryba siūlys sumažinti biudžetą, mes tai žinome. Tačiau turime reikalauti, kad tiek komisija, tiek taryba prisimintų vieną svarbų dalyką. Jeigu turėsime mažiau lėšų, tai mums reikės įdėkti kaip galima daugiau lankstumo. Reikės Jeigu biudžetas bus daug mažesnis ir neturėsime lankstumo galimybių, tai parlamentas negalės E, įgyvendi savo tikslų. Netoje socialistų vardu. Biudžetas tai yra tam tarsi planas institucijoms e, įvykdyti tai, ką jos daro ir ką darys ateityje. Dabar išgyvename labai uh, svarbų laikotarpį. Ar biudžetas turėtų sumenkinti mūsų ambicijas, ar biudžetas turėtų būti drasus ir siekti padidinti finansavimą jaunimui, inovacijoms ir augimui. Tai užtikrintų Europos augimą ir sustiprintų jos potencialą. Ponas Karfinas ir kiti aiškiai sakė, kad šiandien Europa gali nuveikti tai, ko valstybės narės pačios negali padaryti. Kalba ėjo apie regioninę plėtrą ir sanglaudos politikos dalis. Ginčiai taryboje dėl įnašų mokėtojų ir naudos gavėjų visą tai gali sugriauti labai dažnai skaičiai yra svarbiausia. Aš manau, kad mes turime žiūrėti į išlaidų kategorijas ir valstybių na, vadovai savo pozicijas reiškia gan aiškiai teikdami, kur galima sumažinti biudžeto lėšas, bet Europos solidarumas turėtų būti aiškiai pademonstruotas, ypač krizės metais mes siekiame integracijos. Europa šiuo metu kenčia, ji nėra baigta, mes kalbame apie stabilumo paktą. O be to mes e, išgyvename ir recesiją šiuo metu, taigi pasinaudokime šią galimybę ir padarykime tinkamus teisingus pasirinkimus. Ačiū. Pone Jensen, dabar vienai minutiai. E, for aldergruppen e, har fleksibilitet været et vigtigt. Ačiū, ponė pirmininkė. Alde frakcijai atrodo, kad lankstumas yra labai svarbus klausimas. Taip pat, žinoma, ir nuosavi ištekliai. Naujame tarybos pateiktame dokumente mes matome, kad esama dar problemų dėl nuosavų išteklių. Sistema yra sudėtinga, ne visiškai teisinga ir ją reikėtų keisti. Nerima kelia e, štai kas. E, grinos, grinasis indėlis į biudžetą, apie ką kalba Kipras kaip pirmininkaujanti šalis. Mums svarbu nepamiršti tikrųjų poreikių ir tikrųjų išlaidų. Taip pat yra sakoma, kad nereikėtų liesti žemės ūkio klausimo. Yra šeši svarbus klausimai susijęs su nuosavais ištekliais. Aš siūlyčiau tarybai peržiūrėti mūsų pasiūlymus. Ačiū, ponė Jensen. Pane Triuper, ačiū, ponė pirmininkė. Pone Levandovski tarybos atstovai tikrai buvo sukrėsta pirmininkaujančio iš Kipro atstovo kalbos tikrai e, nejaučiu iš jūsų pasisakymo, kad ketinate dėti pastangas e, siekiant, kad daugiametė finansinė programa būtų tinkamai sudaryta ir įgyvendinti. Puikiai žinome, kad valstybės narės siekia konsoliduoti savo biudžetus, tačiau taip pat visi puikiai žinome, kad siekiant užtikrinti tvarų augimą reikalingos investicijos, reikia kovoti su klimato kaita, reikia kad mūsų įmonės mažintų CO2 emisijas ir kad jaunimas sėtų savo ateities viltis su ES projektų įgyvendinimu. Tačiau taip kaip elgesi valstybės narės taryboje, mums tikrai nepriimtina. Kodėl yra svarbu užsitikrinti nuosavas lėšas ir atitinkamai reglamentuoti mūsų priimamus e, lėšų e, panaudojimo e, sprendimus. Bankai taip pat privalo prisidėti prie finansų krizės įveikimo, kadangi jie daugiausiai spekuliuoja finansų rinkos, todėl finansinių sandorių mokestis yra ekonominių politinių požiūrių geriausias sprendimas ir tai būtų svarbi E, svarbus ramstis užtikrinant įplaukas į ES e biudžetą. Ponas Levandovskis pasiūlė dabar labai protingą sistemą, trečdalį įplaukų iš finansinių sandorių apmokestinimo skirti valstybių narių biudžetui, du trečdalius ES biudžetui, taigi iš to gautų naudą visi ir mes tikimės, kad taryba pakeis savo poziciją dėl eurozonos biudžeto sudarimo ir su tuo susijusių gandų. Manau, kad esama pakankamų priežasčių e, papildomai e, finansuoti bendro ES biudžetą, tačiau svarbu užtikrinti jo nedalomumą, e, nes tokias priemonės įgyvendinant būtina užtikrinti parlamentinę kontrolę, nesvarbu, ką išsigalvotų valstybių vyriausybių vadovai, gali būti tikri, kad parlamentas ir toliau gins savo teisės ir sieks, kad Europa iš tiesų būtų demokratinė, taip pat ir biudžeto sandaros srityje. Pons Ešvartas antros minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėjus. Pranešimuose yra labai daug svarbių dalykų, kuriems galime pritarti. Turiu tris pastabas. Pirmiausia, dėl biudžeto dydžio. Labai svarbu nepamiršti, kokius sunkius laikus išgyvena valstybių narių vyriausybės šiuo metu. Dėl to šiuo metu mes prašome išadlyti 1 procentą nuo BNP. Dėl nuosavų išteklių mes laukiame ir kitų pasiūlymų, tačiau mus, nei, mūsų neįtikina e, nei sistema, kur, finansinių sandorių mokesčio pagrindų nei PVM pagrindų. Dėl mokesčių gražinimo, trečias dalykas. Norėčiau priminti, kad tai yra tiesiog matematinis klausimas, jis visiškai nėra susijęs su politika ir emocijomis. Galiausiai aš džiaugiuosi tomis pastangomis, kurios buvo dėtos, kad Europa įveiktų ekonominę krizę. Tačiau ištekliai yra griežtai riboti. Taigi, ar netėjo laikas į pervertinti uh, kam mes skiriame daugiausia lėšų biudžete. Akivaizdu, kad ateityje turėsime padaryti sunkius pasirinkimus. Ir aš noriu pabrėžti tai, kad svarbiausia darant pasirinkimus yra užtikrinti tikrą europinę pridėtinę vertę. Ačiū. Dėkoju ponui Ashworth. Dabar ponas Kliūtė dvi minutės. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti abiems pranešėjams. Mano vertinimu Pranešime aiškiai apibrėžime parlamento poziciją diskusijose su taryba. Su frakcijos vardu noriu atkreipti dėmesį į tai, kad per pastarosius metus vykdyta taupimo politika akivaizdžiai nepasiteisino, nes valstybės vykdančios taupimo politiką susiduria su skurdo didėjimu, nedarbo didėjimu, pajamų mažėjimu. Trumpai tariant, jeigu daugmetėje finansinėje programoje būsimam septynių metų laikotarpiu būtų privaloma tvarku nustatoma tokia taupimo politika, tai neigiamai atsilieptų ekonomikai, švietimui, moksliniams tyrimams. Todėl mes nepritarsime jokiais būdais taupimo pasiūlymams daugiametinėje finansinėje programoje. Noriu atkreipti dėmesį į Vokietijos patirtį. Po antrojo pasaulinio karo Vokietija buvo patekusi į panašią krizę. 1953 metais buvo pasirašyta Londone atitinkama skolų nurašymo sutartis ir pagal maršalo planą e, buvo, tačiau taip pat numatyti tai sutartį atitinkami ekonomikos augimą atitinkamas ekonomikos augimas skatinančios priemonės, dėl to Vokietija išbrido iš skolų ir galėjo atitinkamai vystyti savo ekonomiką, todėl mes privalome plėtoti biudžetą, siekdami išbristi iš krizės pasitelkdami ekonomikos augimą, norėčiau besalgiškai pritarti Helgos Triupel mintims dėl nuosavų išteklių susijusių su finansinių sandorių apmokestinimu. Mes pritarime taip pat tokį poziciją ir pageidautume, kad parlamentas atitinkamą dėmesį skirtų šią svarbę temai ir energingiau gintų savo pozicijas. Ačiū, žodis teikiamas ponui Morganti. Ačiū, pirmininkė. Tarpinis pranešimas dėl daugiametės finansinės programos pateikia minčių, kuriams galima pritarti, pavyzdžiui, kuklus, tvarus išlaidų lygis, didesnis lankstumas panaudojant išlaidas. Tačiau esmė yra mm, kitokia kaip e, viską finansuoti. Dabartinis mechanizmas yra nepakankamas, neleidžia valstybėms narėms įgyventi reformų, e, korekcijų atlikti. Italija sumokė papildomai, moka kasmet 50 milijardų eurų Tai buvo per pastaruosius e, penkerius metus. Šiaurės Italija turi mokėti už visą šalį ir uh, už visai sąjungai, kuri, o tai tvasinavo tik Vokietijos ir keletą kitų šalių interesams. Tai nebeįmanoma. Mes uh, E, turime e, turėti specialią korekciją taikomą Šiaurės Italijai, kuri atsižvelgtų į tai, kad e, visi mūsų pinigai keliauja į pietus arba į Briuselį. Ponas Hartogas mes turime galvoti, kas bus ateityje. Gerai, kad Britanijos ministras pirmininkas jau pagrasino vetų mūsų. E, ministras pirmininkas turėtų daryti tą patį. Kodėl reikia pamokyti komisiją? Negalima grasinti nacionaliniams parlamentams. Reikia priminti komisijai, kad e, nacionaliniai parlamentai būtent ir nusprendžia, kiek Europos. E, piniginėje bus pinigų. Ir reikia gal pasakyti komisijai, kad ji negalvotų, jog galės kada nors įvesti europinius mokesčius. Reikia, kad komisija klausytųsi, Olandai turi padaryti tai, ką grasina padaryti Britai ir kaip galima greičiau tą padaryti. Dėkuoju, dabar pasakys Marinesku. Dėkui. Bogė Kaufin pranešimas atspindi prioritetus, e, kuriuos patvirtino parlamentas, kai balsavo už Lamasur pranešimą. Mūsų tikslas svarbiausias turi būti išbristi iš dabartinės ekonomikos krizės. Kalbame apie biudžetą e, kuris e, reiškia, kad investuojama 95 procentai to biudžeto valstybėse narėse, kad būtų sukurtas gerbuvis darbo vietos. Uh, ir reikia e, tam tikrų priemonų katalizatorių ekonomikoje. 2013 e, e, metų ribų išaldymas nėra priimtinas, galvant apie ateitį. Galvojame apie naują daugiametę finansinę programą ir galime pritarti pakeitimams, jeigu bus peržiūrėta nuosavų išteklių sistema, PVM bus peržiūrėtas ir finansinių sandorių mokestis būtų įdėktas. Dėl Europos parlamento veiksmų manau, kad e, kontaktinės grupės strategija e, e, turi pasakyti, kad jeigu parlamento pasiūlymui nebus pritarta, jeigu bus sumažintos lėšos, tai mes turėsime pasakyti ne mes turime suvokti, kad ES bus blogai, jeigu taip atsitiks. Reikia taip pat pasitelti bendro sprendimo procedūrą. Visi ES nariai turi būti suinteresuoti tuo. Reikėtų visiems dalyvauti, e, kalbant dėl politinių dalykų ES lygmenių e, lygmenių ir reikia pakeisti ES poziciją. Dabar, ponė Haugen pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos, diskutuodami apie būsimą daugiametę finansinę programą, apie skirimas lėšas politikos sritis, tai e, susitarti dėl ginčytinų klausimų reiškia tik tai susitarti dėl išlaidų. Tai yra viena medalio pusė, tačiau turime nuėjai suformuoti ir kitą medalio pusę, turiuomenėje pajamas. Tai e, taip pat nieko naujo, jau 20 metų parlamentas reikarauja skaidresnės ir e, paprastesnės, teisingesnės nuo savo išteklių sistemos. Dabar galime garsiau pradėti to reikalauti steigti reikalavimą sutinkamą formą. Jau surė komitete mes e, reikalavome panaikinti visas išlygas ir padaryti bendrijos biudžetą priklausomą nuo valstybių narių įmokų. Komisija tik iš dalies atsižvelgia iš šios reikalavimus, pasiūlė atitinkamą e, PVM e, įplaukų reformą bei e, siūlė numatyti atitinkamą nuo savo išteklių dalį iš finansinių sandorių apmokestinimo. Tai jau yra žingsnis teisinga linkme. ES buvo daunota Nobelio taikos premija, tai, ką galėtų užtikrinti taip pat ir įplaukų sistemos reforma ir padarytas galas vadinamosioms tikrosiams mokėtojams ir ginčiui, e, taip vadinamų tikrųjų mokėtojų ir paramos didesnį dalį gaunančių valstybių narių. Tokiu būdu galėtume išvengti nemažai problemų nuolat perskaičiuodami lėšas. Pone Lainas, teikime žodį. Ačiū pirmininkė, komisarai. Jungtinių, Jungtinės karalystės liberaldemokratai pritarė daugeliu to, kas yra išdėstyta rezoliucijoje. Mes pritarėme pereimui prie nuosavų išteklių. ES turi mažinti valstybių narių BNP indėlius. Mes pritarėme lankstesniam biudžetui ir manome, kad nepanaudotos lišos turi būti lengviau pervedamos į kitų metų biudžetą. Mes taip pat pritarėme tam, kad lėšos turėtų būti skiriamos Europo 2020 strategijai, darbo vietų kūrimui, augimui. E, peržiūra turėtų būti įvykdyta 2017 metais, mes tam pritarėme. Mes nepritarėme dėl biudžeto dydžio. Uh, išlaidos mano paties šalyje sveikatos apsaugai, socialiniai sistemai yra mažinamos, atlyginimai neauga, dėl to mes negalime pritarti ES biudžeto padidinimui. Aš norėčiau, kad būtų toks biudžetas, kuris atspindėtų tuos sudėtingus laikus, kuriuos išgyvena valstybės narės šiuo metu. Mes galime pritarti mažesniam biudžetui, kuris būtų lankstesnis, kad mes galėtume vykdyti savo pagrindinius prioritetus. Dėkoju ponui Lajan, dabar uh, Ponas Šimanski, vieną minutę, prašom. E, Ačiū. Aš e, manau, kad e, principai čia yra mums labai aiškus. Tie, kurie pasako už mažesnį biudžetą, kreipia dėmesį į tai, kad valstybėms narėms tai gula pakankamai didžioji našta, tie, kurie pasako už didesnį biudžetą, pabrėžia investicinį biudžeto aspektą. Man svarbu išsiaiškinti, kodėl konservatoriai socialistai kalba apie didesnį biudžetą e, šioje salėje, tuo tarpu tos pačios politinės partijos Austrija, Švedija, Niderlanduose, Suomija, Luxemburgė, e, Prancūzija ir Vokietija siekia sumažinti šį biudžetą. Ar nėra taip, kad socialistai šiame parlamente kalba apie didesnį biudžetą, žinodami, kad taryboje jų politinių partijų interesai yra aiškiai užtikrinti, kadangi jų e, partijos siekia sumažinti ES biudžetą. Jeigu taip atsitiktų, tuomet Europos parlamentas prarastų savo reputaciją visiškai, e, rizikuotų apsijuokti e, pasaulio ir Europos akise ir visas biudžeto darybos būtų tik tai teatro spektaklio vertas, ponė Andrešin pirmininkė, mes investicijas, tą terminą parlamente iškraipome baisiausiai. Ar galima sakyti, kad Lisabonos e, darbo tvarkė gyvendinant e, milijardai kokiu nors davė rezultatų? Pasižiūrėkime, 2007 metais e, nedarbas ES buvo 7,3 procentai, dabar 10,5 procentai. Ispanija gauna daugiausiai sanglaudos lėšų per pastarosius metus ir šiandieną bedarbių yra 15 procentai šioje šalyje. BVP ES neauga. Mes taip pat neturime pamiršti, kad audito rūmai ES išlaidų nepatvirtino be išlygų gal dešimtmetį. Daugiametė finansavimo programa kuriama galvojant apie nepavykusius projektus ir e, strategija 2020 taip pat yra susijusi su tokiais projektais. Jeigu galvojame apie naują pramonę, jos plėtojimą, reikia kapitalo, lankstumo, mažiau biurokratijos ir ES nepadeda e, nei vieno iš tų dalykų e, įgyvendinti. Mes neturime galvoti apie finansinių sandorių mokestį, kad daugiau dar švaistytume, bet iš esmės peržiūrėti savo politiką. Ponas Vandersiuk, Europos Sąjunga e, neturi 10 milijardų eurų biudžete, trūksta jai daug, kas ateina iš e, Niderlandų mokesčių mokėtojų. Sakoma, kad reikia neviršyti valstybėms narėms 3 procentų biudžeto deficito, bet ES pati to negali užtikrinti. E, ir komisijos finansinė politika yra negera ne valstybės narės dėl, ne valstybės narės dėl to taip yra. E, valstybės daro viską, e, ką gali, kad sumokėtų pusę milijardo eurų komisijai. Olandija tas skolinga yra. Komisija negali išlaikyti savo žodžio, ji yra veidmainiška. Ir dabar keliami juokingi reikalavimai dėl daugiametės finansų programos ir e, valstybių narių biudžeto e, mažnymo. Pone Hubner. Ačiū. Aš norėčiau paminėti keturis svarbius dalykus. Pirmiausia, sprendimas dėl DFP. E, jeigu jis nebus priimtas lapkričio mėnesį, kaip paaiškinti piliečiams, kad jie negali pasikliauti biudžetu kaip darbo vieto kūrimo priemonę. E, ir augimo skatinimo priemonę. E, tokiu atveju mums reikės nustatyti teisinį pagrindą e, dėl naujų investicinių programų. Antras dalykas - korekcijos. Jos yra labai svarbios e, šiame procese. Šiuo metu visos diskusijos sukasi apie išlaidas. Biudžetas turi būti skaidrus, korekcijų turi būti mažai. Aš manau, būtų neatsakinga pereiti prie daugiau nacionalinių korekcijų. E, įprastinė e, PVM sistema e, negali būti pakeista, nes tokiu būdu BNP vaidmuo bus dar didesnis. Ir galiausiai norėčiau E, savo komiteto vardu tarti keletą žodžių dėl sanglaudos politikos. Mes neturėtume pamiršti sanglaudos politikos misijos investicijos į augimą, atsižvelgiant į struktūrinius skirtumus. Mes turime gerbti ir laikytis nustatytos metodologijos principų. Ačiū. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmasis ponas Nikolesko. am cerut să iau uh, cuvântul. Labai ačiū, pirmininkė. Norėjau uh, pasisakyti per šias diskusijas ir paremti 72 pakeitimą. Jam pritarė daug kolegų. Ten kalbama apie tiesioginės išmokas žemės ūkyje. Mintis yra ta. Reikėtų konvergencijos suvienodinimo tiesioginėse išmokose visose valstybėse narėse. E, dabar yra skirtumas tarp e, skirtumas ir mes matome, kad skirtumas yra didelis. Mes norime, kad žemės ūkija būtų užtikrintas teisingumas, mokant tiesioginės išmokas. Tai aktualu ateičiai. Šios dienos rezoliucijoje parlamentas suteikė realius įgaliojimus e, daryboms su taryba ir e, įgaliojimai nebus išbaigti, jeigu Rytų Europa nepritars e, jiems. Dėkui, ponė Nikolesku. Tabačny. Kolegė Juta Hauk pagristai minėjo savo argumentus dėl Nobelio taikos premijos, nes jeigu šias ir tie būtų skiriama Nobelio premija, tai jos veikiausiai negautume nes e, valstybės mokėtojos ir paramos gavėjos e, pasitelkė skirtingus skaičius savo ginčiuose. Komisijos narys Šefčiovičius minėjo, kad šis biudžetas galėtų būti pajamų ir išlaidų arba tapti pajamų ir išlaidų biudžetu. Tačiau vertindamas pasiūlymus e, dėl sanglaudos fondų, struktūrinių fondų biudžeto susidarau niūrų vaizdą, nes anglos ir struktūriniai fondai yra e, skiriami įvairiems investiciniams projektams jų lėšos. Noriu atkreipti dėmesį į Vengrijos padėtį. Komisija atliko nepakankamai gerą planavimo darbą dėl tinkamo blogo vertinimo galima prasti 30 procentų sąjungos fondų lėšų. Ponai Vlasakui suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai. Vienas iš svarbiausių darybų dėl daugiametės finansinės programos aspektų tai yra nuosavai ištekliai ir jų paskirstimas nuo 90 metų naudojama metodologija, siekiant paskirstyti bendrijos biudžetą valstybėms narėms, yra pakankamai geras kompromisas. Todėl su dideliu susirūpinimu vertinu dabartinės diskusijas, kuriamis siekiama sumažinti valstybė narių įmokas, jeigu uh, E, tose valstybėse narėse bendros nacionalinės pajamos mažesnis Europos Sąjungos biudžetas siūloma sumažinti atitinkamai šių e, valstybių įmokas iki 3,5 procento. Manau, kad e, parama Europos Sąjungos solidarumui dažniausiai turi būti išreiškima parama regionams, nes jiems labiausiai tos paramos reikia. Žodis teikimas pana Kelį. Dėkoju. Manau, e, šio ryto diskusijas galima apibendinti kaip e, iššūkį ir prašymą tarybai. Prašymas, kad iki metų pabaigos būtų apsispręsta dėl daugiametės finansų programos, o iššūkis, kurį labai gerai suformulavo pranešėjas ponas Beugė. E, jeigu yra sumažinimas, tai reikia paaiškinti, kodėl jų reikia, ar žemės ūkio politikoje, ar e, programai Horizontas 2020, ar dar kitur. Ir mes turime viską e, matuoti per papildomą vertę. Jeigu to nepadarysime, bus labai sudėtinga dirbti. Antras pastebėjimas. Mūsų diskusijų antra dalis yra susijusi su nuosavais ištekliais. Norėčiau pagirti šalis, kurios įvedė finansinių sandorių mokestį pagal sustiprintą bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad jis bus sėkmingas ir kad visos šalis gal, galiausiai prisijungs ir tokiu būdu nebereikės diskusijų, argumentų ateičiai. Dėkui, ponė Keli. Dabar ponas Alves. Obrigado. Não percebemos como pode o Conselho afirmar que a sua prioridade. Ačiū. Mes nesuprantame, kaip taryba gali sakyti, kad prioritetas ir toliau liks stiprus augimas. Pirmininkaujantys šalis pripažįsta, kad tuo pačiu metu išlaidos turės būti sumažintos ir visos išlaidų kategorijos bus sumažintos. Ar ji pamiršo apie Lisabonos strategiją, kad mes siekime tapti konkurencingiausią ir dinamiškiausią ekonomiką? Ar taryba nepamiršo strategijos Europa 2020? Ar tai yra vien tik kalbos? Mūsų tikslas sumažinti nedarbą, didinti investicijas, į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. Mūsų tikslas yra mažinti skurdą, ar mes nepamirštame svarbiausio dalyko, kad mūsų biudžetas yra investicinis biudžetas. Taip pat negalima pamiršti, kad nacionaliniai biudžetai susiduria su sunkumais. Dabar panas Paška, prašom. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážený pán podpredseda komisie. Základným kameňom Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pasisakyti. ES pagrindas yra valstybės narės. Jos kuria vertę ir skiria finansus ES. Valstybės narės ir nacionaliniai parlamentai turi teisę pasakyti, kiek lėšų surinktų iš jų piliečių bus pervesta į ES. Valstybių narių piliečiai šiuo metu yra spaudžiami taupyti. E, ar Europa neturėtų persvarstyti savo prioritetų ir jų pakoreguoti atsižvelgiant į ekonomikos realybę? Mes turime ieškoti tokių modelių, kurie peržiūrėtų mūsų finansavimą ir užkirstų kelią lėšų piknaudžiavimų lėšomis kad lėšos būtų skirtos besivystančioms ES vietovėms. Dėkuoju. E, ponas Sikerski dabar prašom. Proponowany wieloletni budżet. Siūloma daugiametė finansinė programa yra kukli ir negalima to paaiškinti būtinybę taupyti ir krize. Realios biudžeto apimtis 12 procentų mažesnis e, ir siūloma reforma taip pat neatitinka atitinkamams mūsų deklaruojamiems tikslams Biudžetas yra sudaromas remiantis pasenusiais metodais ir nebeaktualia mokestinė baze. Antrasis biudžeto ramstis e, sės su kaimo e, plėtra yra naudingas e, būtent kaimo plėtrai, tačiau mažiau naudingas ūkininkams. Reikia susijęti šias dvi sritis. Ačiū. Pone Kleber suteikiamas žodis z največjo politično težo v prihodnjih sedmih letih. s sprejetjem tega poročila o večletnem finančnem okviru imamo priložnost svetu in komisiji predati jasno poročilo. Tai, kas čia yra siūloma, neturi nieko bendro su esminėmis reformomis, kurias būtina įgyveninti per būsimus septynerius metus. Noriu tarybai ir komisijai tą aiškiai pasakyti. Krizės akivaizdoje turime numatyti atitinkamas lėšas kuriomis būtų skatinamas sanglauda ir ekonomikos augimas, reiškia, kad daugiametė finansinė programa turėtų prisidėti prie vairių finansinių priemonių veiksmų koordinavimo ir sudaryti prielaidas investicijoms mokslinius tyrimus ir plėtrą. Priešingų atveju nebus galima tikėtis rezultatų iš nacionalinės valstybės įgyvenimo reformų programų. Pono, pono Vlasiko kitų kolegų pastangomis sugebėjome pabrėžti būtinybę teikti daugiau paramos atskiroms rytims arba atskiriems regionams, pavyzdžiui, Slovenijos e, rytų regionai. Pone Papanį Nikolau suteikiamą žodį. Labai ačiū pirmininkė. Mes visi sutinkame su tuo, kad e, kita daugiametė finansų programa yra nepaprastai svarbi kitam laikotarpiui. Kaip visi šiandien sakė, e, matysime ateityje e, toliau krizė, bus daug nedarbo ir pasireikš neigiamas augimas. Mes visi suprantame, kokie yra mūsų poreikiai. Dėl to man labai keista, kad taip siūloma skirstyti lėšas. Regionės plėtros fondas ir sanglaudos fondas nukentės, tą turiu galvoje. Ir e, norėčiau paklausti komisijos ir pirmininkaujančios šalies, ar mes atsižvelgėme į e, regionų BVP iki 2010 metų. E, tai nėra labai e, teisinga, nes tuo metu vyko labai dideli neigiami pokyčiai. Graikijoje 18,4 procentai toks buvo neigiamas augimas panašiai kaip per didžiąją e, depresiją Junktinėse valstijose. Tai nežinau, reikia atsižvelgti į tą laikotarpį ir noriu paklausti, ar bus į jį e, atsižvelgta. Pone Maginės, ačiū pirmininkė. Manau, kad Europos parlamentas turi tikras Europos parlamentas, o ne valstybių narių e, parlamentų kažkokiu koks papildinys. Aš norėčiau padėkoti kolegoms e, Biogiai ir Kalfinui, kurie atspindi Europinę biudžeto mm, e, dimensiją. Ir mes e, neturėtume ilgai, ka, e, ilgiau kalbėti apie e, tuos, kurie moka, kurie gauna naudos. E, jie dabar kalba kitaip. Mes turime galvoti apie Europos piliečius, apie tai, kad biudžetas skirtas augimui darbo vietų vietų kūrimui. E, taip pat noriu pasakyti kolegams, kad mes prašome, kad lėšos būtų e, skirtos padėti ūkininkams Europoje, nors jų valstybių narių atstovai visai teisingai jaučiasi nuskriausti dėl to, kad e, skirtingos išmokos mokamos ūkininkams. E, aš noriu pabrėžti, kad mes turime siekti, jog šis pranešimas būtų europinis pranešimas ir taip dirbkime toliau. Ačiū, pana Sodį. Dėkui, e, pirmininkė. Mes turime susitarti nes e, mes kitaip turėsime labai mažą e, biudžetą. E, tačiau labai sunku susitarti. Aš siūlau 2017 metais peržiūrėti nuostatas. Tuo metu bus ratifikuota ekonominio valdymo sutartis ir bus apsispręsta dėl valstybės skolos dalykų. Mes E, turime galvoti, kad jeigu nesusitarsime, turime e, per peržiūros laikotarpį pradėti naujas diskusijas, kai bus jau kitas Europos tarybos pirmininkas ir mes turėtume e, koreguoti savo veiksmus ir derinti juos prie mūsų ambicijų ir tikslų. Dėkui dabar, ponas Manka. Dėkui, pani predsednička. Niektorých štátoch by bez kohezy... Ačiū, ponia pirmininkė. Kai kuriuose šalise nenumatyta jokių investicijų, viešų investicijų. Ir tokiu būdu nebus galima net kalbėti apie kovą su krize. Sanglaudos politika duoda naudos ne tik neturtingoms šalims, bet dėl bendrosios rinkos ji yra naudinga ir turtingesniems šalims. Norėčiau Jums priminti, kad 15 valstybių narių lyderiai patvirtino deklaraciją Briuselėje rugsėjo 15 dieną. Dalyviai pareiškia, kad sanglaudos politika yra svarbiausias investicijų instrumentas mūsų šalims. Jeigu finansavimas šiai sričiai yra, bus sumažintas, mes nepasieksime savo ambicijų ir tarybos tikslų, kuriuos Europos vadovų taryba patvirtino savo paskutinio sustikimo išvadose. Negalime mažinti lėšų sanglaudos sričiai. To negalima pamiršti. Ačiū. Pone Mazakovič. Hvala lepa, predsednica. Pri finančnem okviru za dva. Ačiū. 2013-2020 metų finansinė programa turi nepamiršti to, kad sprendimai priimami laiku yra svarbiausias dalykas. Išgyvename krizę ir dabar mastome, ką darysime, kur investuosime. Ši finansinė programa sudaro pagrindą, kuriuo remsimės. Europa yra išskirtinė, kai kalba eina apie regionų, kaimo vietovių ir miestų plėtrą. Todėl mes turėtume išlaikyti tą teigiamą tendenciją, kalbant apie sanglaudos politiką. Dabar ponas Banki. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt tanácsi. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos komisijos atstovai. Noriu pakalbėti apie sporto reikšmę ir apie tai, kad busimoje daugiametėje finansinėje programoje būtų svarbu daugiau lėšų skirti sportui. Esame pateikę atitinkamą pasiūlymą, tikimės, kad e, per plenarį posėdį jam bus pritarta. Sportui tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant e, paramą visuomenės sveikatai. Noriu tačiau sureaguoti į pono Tabaidį pasisakymą dėl Vengrijos biudžeto padėties tikrai būtų geriau, jeigu nuoširdžiai kalbėtumės vieni su kitais ir sugebėtume tinkamai paaiškinti tarybai ir komisijai, kokie yra Vengrijos poreikiai siekiant pažangos. Mūsų biudžetas 2011 metais buvo perviršinis Eurostatas tą patvirtinta, nepaisant to pradėtos sutarties pažeidimo procedūros prieš Vengriją nebuvo sustabdytas, kalbėtos yra nutraukiamas. Pone, pone pirmininkė, pone Solbris, tašnek. Pone ir ponios, diskusijos parodo, kad e, Europos parlamentas e, yra tokio biudžetos šalininkas, kurį pasitelkus būtų galima uh, geriausiai pasiekti ES tikslų. Aišku, visi galime tokių kilnų tikslų e, siekti, tačiau realiai biudžetas yra mažinamas tam, kad e, būtų palenkiami savo pusę rinkėjai valstybėse narėse. Tokiu būdu mes ne tik atsitoliname nuo išsikeltų tikslų įgyvenimo, tačiau patirime ir kitokio pobūdžio su biudžetu susijusių sunkumų. Pagėdaučiau, kad taryba atkreiptų, atkreiptų dėmesį į dabartinę biudžeto padėtį ir į tai, kuo baigėsi pris, prisimtų įsipareigojimų nevykdymas. Ačiū uždėmesi. Pana Mikolašikas, teikiamas žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Daugiametė finansinė programa turi atspindėti ES politinės ambicijas, kurios atsispindi strategijoje Europa 2020. Taip pat turi jie atitikti piliečių lūkesčius. Biudžetas turėtų būti gerai pagrystas argumentais, turi skatinti augimą kad kaip galima greičiau galėtume išbristi iš ekonomikos e, krizės. ES turėtų pagerinti piliečių gerbuvį, užtikrinti daugiau e, darbo vietų, taip pat sustiprinti savo pozicijas darbo rinkoje. Visoms šioms priemonėms reikia pinigų, finansų. Šie pinigai neturėtų e, būti mažės, šių pinigų neturėtų būti mažiau negu kad dabartiniu laikotarpiu priešingai. E, sanglaudos politika turėtų būti finansuojama aukštų lygmenį, nes turime mes investuoti į specialias sritis ir dėl to aš norėčiau e, paraginti komisiją būti tvirtai. E, Dėkuoju dabar, baigdama diskusiją, steiksiu žodį komisijos nariui. Dėkui, ponė pirmininkė, kolegos, labai jums ačiū už pasisakymus daugiametės finansinės programos nebus be Europos parlamento. Tai yra aišku, jeigu Europos parlamentas neduos savo stikimo, e, tai nebus tos programos. Dėl to jūsų balsas, jūsų balsavimas yra labai svarbus. Dabar išgyvename ypatingas, ypatingą situaciją Europoje. E, reikia deramo tarp institucinio bendradarbiavimo, kur kiekviena institucija suvaidintų svarbų vaidmenį, įskaitant nacionalinius parlamentus dėl e, nuosavų išteklių ir mokesčių. Ta pati galiu pasakyti, nebus mokesčių be atstovavimo, tą galiu pasakyti ponui e, Hartung, kuris e, labai dažnai kritikuoja, bet neklauso atsakymų. Aš labai daug metų žavėjausi džiaugiuosi jo drąsa, žiūrėdamas iš už geležinės uždangos. Mes turime galvoti apie tikrą augimą e, konkurencingumo darbo tvarkė Europoje ir e, turime galvoti, ar tai yra tik politiniai pareiškimai, ar darbo tvarkė, kuri yra paremta finansavimu. Mes e, finans, remiame investicijų numatomumą Europoje, kadangi trūksta euro, lėšų nacionaliniuose biudžetuose. Dėl to Europos biudžetas labai svarbus ir Europos parlamentas suvaidins svarbu vaidmenį e, techninės. E, korekcijos sanglaudai nebuvo labai e, geros, palankios atsižvelgiant į skaičius. Mes sanglaudą pritaikėme taip vadinamą Berlyno metodiką, nes seniai atnaujinome skaičius, tai nėra palanku sanglaudai, bet tai yra vienintelis dalykas, kuris gali būti mūsų skaičiavimų pagrindas, numatant tam tikrus saugiklius tokioms šalims kaip Vengrija, kuri pastaraisiais metais e, patyrė nemažai problemų. Dėl nuosavų išteklių jūsų svarbus e, signalas yra dėl vieningumo biudžeto. Aš suprantu vieningumą ir nepasisakau labai už antrą ES biudžetą, bet e, turbūt reikia galvoti apie uh, papildomo pobūdžio vieningumą, apie pajamas išlaidas. Tai, ką Europos parlamentas remia, yra uh, labai aišku, paprasta, uh, skaidru, mums kaip tik to ir reikia paprasčios skaidrios nuosavų išteklių sistemos. Dėl to mes siekiame reformuoti e, nuosavus išteklius ir pajamas ir jeigu mums pavyks tą padaryti, mes turbūt nusipelnysime antros Nobelio premijos. Uh, Reikia galvoti apie visas 27 valstybės narės. Dar pasakysiu, kad Europos parlamentas turi suvaidinti dėl išlaidų svarbu vaidmenį. Dabar pasiūlymas yra kuklus. Palyginimas su nacionaliniu biudžetu nėra teisingas. Ne viena atskira valstybė nariai praeitie neturėjo. Uh, E, geografinės plėtros primti. Dabar turime galvoti apie e, kitą finansinę perspektyvą ir 28, net be 27 narės. Reikia galvoti apie didesnę kompetenciją prievalės ES e, mastų išaugusias. Dėl to lyginimai nėra labai geri, bet galima sakyti, kad mūsų e, biudžetas metinis yra mažesnis negu kai kurių valstybių narių metinis deficitas, bet taip pat noriu pasakyti, kad Junknės karalystės įnašas į biudžetą yra e, toks pat, e, kiek e, Junktinė karalystė skiria gaisininkams, bet mažiau negu kalėjimams ir 14 kartų mažesnis negu kad Junktinė karalystė moka savo skolai aptarnauti. Ačiū komisijos nariu Lewandowskiu, žodis teikiamas ponui Mavrojanui. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū už šias diskusijas. Puikiai suprantu, kad kai kurie jūsų, tai tik eufemizmas, aišku, nepritarė pasiūlymams sumažinti bendrasios daugiametės finansinės programos apimtis. Puikiai žinote, kad e, valstybės narės šio klausimo laikosi skirtingų pozicijų. Tikiuosi, kad vertinate rimtus abiejų pusių pateikiamus argumentus ir pasiūlymus, kaip geriausiai pasiekti užsibrieštų tikslų. Noriu patikinti, kad įplaukos rytyje dedame labai daug pastangų, artimiausių laikų pateiksime išsamesnės informacijos apie savo požiūrį ir vertinimą, kai kurie instituciniai svarbus klausimai susijęs su ES biudžetu po pastarą savaitę vykusios vadovų tarybos buvo paminėti tiek komiteto pirmininko Lamasūro, tiek kitų kalbėtojų. Norėčiau E, jų nekomentuoti, turint omenyje, kad e, turėsime galimybę su ponu Hermanu Varumpoju, tarybos pirmininku, aptarti juos vėliau. Trumpai noriu pakomentuoti ponios Anjensen kalbą. Su viso pagarba manau, kad savo dokumente mes e, nepareiškime paramos lėšų gražinimui, taip pat nekalbame apie tiesioginius mokėjimus kaip apie šventąją karvę. Mes tik tai e, atkreipiame dėmesį į kai kurios svarstytinus klausimus, tačiau galbūt ne visiškai e, supratau e, jūsų pasisakymo svarbiausias mintis. Thank you. Pasitelkę sustiprintą bendradarbiavimą mes e, siekime pataisyti padėtį to bendradarbiavimo, kuris nebuvo įmanomas 27 valstybių narių visapusiškai. E, sustiprintas bendravimas susijęs ne vien su nuosavais ištekliais, taip pat ir su nacionalinių valstybių ištekliais, nes įplaukos iš finansinių sandorių apmokestinimo taip pat nėra vien tik tai nuosavos įplaukos į ES biudžetą. Todėl mes siekime dabar užtikrinti sąsajas tarp įplaukų į valstybių narių biudžetus, ypač susijusiu su sustiprintu bendradarbiavimu ir siekiamybę mažinti įmokas apskaičiuojamas pagal bendrų nacionalinių pajamų dalį. Tokiu būdu mes siekime sudaryti galimybės valstybės narėms netiesiogiai dalyvaujančioms bendravime susijusiamis su finansinių sandorių apmokestinimu e, būti įtrauktoms į šį procesą. Noriu pasakyti, kad dėmesys mažiau įsivyšiusiems regionams yra vienas iš kelių klausimų, dėl kurių šioje diskusijoje ginčių nekyla. teikdami, kad e, DFP apimtis e, neišvengiamai turės būti mažinamos visose skirsniuose ir eilutėse. Mes stengiamės vilktis garbingai ir pateikti jums išsame informaciją apie dabartinę padėtį. Tas pats pasakytina ir e, apie ponios Rodberint užduotą klausimą dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo. Šioje srityje mes taip pat privalome užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą. Dar kartą noriu atkreipti dėmesį į aplinkybę, kad taryba dar galtinai nesusitarė dėl DFP ir šios diskusijos Pragmatinės diskusijos tęsiasi ir visos valstybės narės siekia, tikrai visos noriu pabrėžti, susitarti iki nustatyto laiko ir turime remtis principu, kad dėl nieko nesutarta, kol nėra sutarta dėl visko. Labai atidžiai nagrinėjame e, jūsų E, pranešimus tiek dėl daugiametės finansinės programos, tiek dėl e, PVM grindžiamais nuosavais ištekliais ir e, galiu Jūs patikinti, kad Jūsų išsakytas pastabas aš perduosiu kolegoms taryboje. Pirmininkantis Kipras bando užtikrinti visų institucijų pavaldesnį bendradarbiavimą. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Ponui Mavrojaniui persteiksime žodį pranešėjams. Kalbėti po dvi minutės pradėsime kaip ir įprasta vicėjas tvarka nuo pono Biogis. Pana pirmininkė, mėly kolegos, dėkoju pirmiausiai už diskusijos metu išsakytas mintis kuriomis išreiškite paramą mūsų tarpinio pranešimo nuostatoms, raginu jūs atitinkamai elgtis ir per balsavimą. Dar kartą noriu padėkoti tiems, kurie dalyvavo rengiant pranešimo tekstą. Noriu pasakyti, kad bendrabiavimas su Ivailo Kalfin, su darybų grupės kolegomis, kontaktinės grupės kolegoms man buvo be neteigiamiausia patirtis, kurią sukaupiau dirbdamas ir rengdamas pranešimus šiame parlamente. Jeigu e, taip dirbsime iki pabaigos, tai turime galimybę nemažai nuveikti. Reaguodamas į pirmininkiaujančio Kipro mintis, noriu pasakyti, kad tarybos pirmininkas siūlymas naują darybinę schemą, Os Mavrojanis minėjo tam tuos skaičius, kurie bus pristatyti ir Tokiu būdu mes žengsime dar vieną žingsnį darybų proceso eigoje. Nuo šiandien iki lapkričio 22 dienos esame pasirengę darėtis dėl visų DFP aspektų, dėl visų detalių susijusių tarp institucinių susitarimų, siekiant visiems priimtino kompromisinio sprendimo. Taigi viskas priklauso dabar nuo pirmininkiaujančios šalies, siekiant pasinaudoti šiuo pasiūlymu tam, kad jo nuostatos būtų įtrauktos į lapkričio 22-23 dienos vadovų tarybos išvadas. Pabaigai dar noriu pabrėžti, kad vadovų tarybos diskusijų rezultatai arba pasiekimi susitarimai reiškia tik darybinius įgaliojimus tarybai tam, kad per artimiausias savaitės būtų galima sustarti su parlamentu dėl galutinio rezultato, nes pirmiausiai parlamento dauguma turi pritarti teikiamiems pasiūlymams tam, kad taryba po to vienbalsiai galėtų priimti atinkamą sprendimą ir e, e, būtent e, tokios procedūros eigos turime nepamiršti. Ačiū, ponė Biogė, žodis ponė Kalfinė. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už šios dienos diskusijas. Aš tikiuosi, kad mes pasiūsime tarybai labai aišku signalą dar šiandien. Aš esu įsitikinęs, kad pirmininkaujantį šalis perduos šią žinutę pačiai tarybai. Trys labai svarbus dalykai atsispindėjo diskusijoje. Pirmiausia, biudžetas turi būti pakankamas. Todėl bet koks biudžeto mažinimas bus sunkiai primtinas. Ir mes paminėjome jau nekartą, kad nepritarėme tokiam mažinimui. Biudžetas turi būti tikslinis. Mes esame pasirengę aptarti bet kokią idėją susijusią su geresniu biudžeto lėšų panaudojimu. Ir mes norime, kad lėšos būtų skirtos konkretiems tikslams. Trečia, šis biudžetas turi padėti valstybėms narėms vykdyti tai, ko jos nacionalinėmis lėšomis įvykdyti negali. E, tai yra papildoma priemonė kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą valstybėse narėse, nes visi mokesčių mokėtojai tuo yra suinteresuoti. Šios trys pagrindinės žinutės yra labai svarbios, aš tikiuosi, kad jas supras taryba ir atsižvelgsi tai prieš primdama savo sprendimus. Galiausiai noriu pasakyti, kad mes turime dėrėtis dėl visų įmanomų instrumentų numatytų pagal teisinį pagrindą. Kad ir ką nuspręs taryba, mes neturime atsisakyti savo teisės dėrėtis dėl teisinės bazės. Dėl nuo savo išteklių aš žiūriuosi, kad komisijos narys kalba apie tai, kad bus pradėta sustiprinto bendradarbiavimo procedūra dėl finansinių sandorių mokesčių. E, tačiau mes Turime pasakyti, kad ne, siekiame ne tiek didesnio ES biudžeto, bet, kiek stabi, bet labiau stabilesnio ES biudžeto ir mes dėl to kovosime. Ačiū. Ačiū. Dabar kalbėjęs biudžeto komiteto pirmininkas Ponas Lomasiū. Dėkuoju pirmininkė. Kuo sudėtingesnės dėrybos, kiek kuo daugiau veikėjų, tuo uh, labiau norima susitarti. Uh, E, būtinas vienbalsiškumas. Mes visi sutinkame, e, kad reikia e, susitarti ir niekas, kai kas sako, kad kai jeigu vis, viskas kaip anksčiau, tai niekas nieko nepraras, nors niekas nieko neišloš. Bet šiandieną matome, kad Kipras pirmininkaujantis paskelbė dokumentą dėl biudžeto išteklių tai atitinka Fontainebleau susitarimo dvasę, kuris buvo pasiektas 88 metais. Tuo metu dar nebuvo ES. Kipras ir Lenkija nepriklausė Europos bendryjai. Dešimt vakarų valstybių buvo tik tai Europos bendryjoje. Kinija visiškai kitaip e, gyveno ir e, niekas nekalbėjo apie bendrą valiutą. Dabar mes gyvename kitame amžiuje. Daug kas pasaulyje pasikeitė, Europa pasikeitė. Keturios e, sutartys buvo patvirtintos, kurios ES suteikė daugiau uh, kompetencijų narių skaičius išaugo trigubai, viskas išaugo išskyrus e, biudžeto perspektyvą. Mes dabar išgyvename istorinius laikus, e, mūsų valstybių, vyriausybių vadovai, Europos deputatai, komisijos nariai e, tikrai pat patirs gėdą, jeigu e, dabar e, biudžetas mūsų naujas vėl e, numatys tokias pat lėšas, kurios atspindėjo padėtį, kuri buvo prieš 30 metų. Dėkoju. Ačiū, pana Masūrė. Diskusiją šio klausimą baigėme, balsuosime šiandien 12 val. 30 minučių. Dabar skelbime vienos minutės pertrauką tam, kad atvykstantis svečiai galėtų žimti savo vietas.